žodžiu talidomidas. Pirmasis kalbėtojas yra ponas Gonzalės Pons. Kodėl talidomidas? Talidomidas yra vaistas E, kurį naudojo nacija ir kuris buvo e, pardavinėjimas iki 1961 metų. Ir dėl šito vaisto buvo daug labai apsigimimų, dėl to, kad e, šitas vaistas buvo skiriamas nešiosioms ir netgi garsus gynekologai gavo premijas už tai, kad jie e, e, išrašinėjo nešiosioms talidomidą. Apie dešimtis tūkstančių vaikų dėl to gimė apsigimę. Ir iš tiesų sunku patikėti, bet Tai yra tiesa, aukos turėjo laukti 50 metų, kol kas nors paprašė jų atleidimo, kol Europos tam tikrų valstybių vyriausybės įsikišo, nes iki to jos buvo užsimerkę, jos nematė šitos tragedijos, o tai yra baisiausia tragedija Europos e, sveikatos apsaugos sektoriuje, nes būsimosios mamos gėrė tuos vaistus dėl to, kad juos išrašė gydytojai e, ir jos tokiu būdu pakenkė savo vaikams, o tų vaikų nieka, niekas neatsiprašė. Mamos e, yra kaltos tarsi dėl, dėl to, kad jos tai pakenkė savo vaikams, bet iš tiesų ne motinų čia kaltė. Ir šiandien pirmą kartą Europos parlamente diskutuojame e, šią temą. Tai yra baisi žmogiška katastrofa ir yra tikrai gėda, kad po 50 metų dar nėra jokio politinio sprendimo teismo. Mano šalyje, valdant, e, e, vyraujant Franko diktatūrai, e, buvo skiriami šitie vaistai. Ir Ispanijoje yra daug aukų šių šių vaistų. Ir ne viena vyriausybė, net ir mano vyriausybė, nenagrinėjo šitos problemos. Tai iš tiesų yra nežmoniška, tai yra baisi tragedija. Ispanijoje diktatūra slėpė aukas. E, demokratija e, tų aukų taip pat neatsiprašė. E, iki Mes reikia pasakyti, kad visa mano karta galėjo tapti talidomido aukomis ir aš niekada nebuvau labiau įsitikinęs dėl to, ką sakau šitoje salėje. Talidomido aukos laukia jūsų reakcijos. Iki šiol jiems nieks nekompensavo e, tos žalos. Rytoj jau bus per vėlų e, kompensuoti šią žalą. Aš reikalauju teisingumo. Dėkoju. Kitas kalbėtas yra ponas Grotė. Dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos iš tiesų labai liūdna, kad šiandien praėjus tiek daug laiko po to, kai e, įvyko talidamido skandalas, tik šiandien kalbame apie tai, yra e, apie 900 aukų, kurioms nėra e, atlyginta E, nekompensuota. Ir aš norėčiau padėkoti komisarui, kad jis atvyko šiandien į mūsų posėdį ir kad mes galime, galėsime daryti spaudimą tam tikrų valstybių narių vyriausybėms. Tų valstybių narių, e, kurios e, leido davė licenzijas talidomidui. Reikia atrasti, kaip kompensuoti e, aukoms padarytą žalą, e, nes mus spaudžia laikas dėl to, kad aukos talidomido kiekvieną dieną gyvena baisiose kančiose. Todėl mūsų tikslas yra daryti spaudimą ir tuo pačiu pasiūsti e, signalą tam tikrų valstybių vyriausybėms. Turiuomenė valstybės, kuriuose įvyko tas skandalas ir kuriuose gyvena tos aukos. E, dabar e, kaltų ieškojimas arba bandymas apkaltinti kažkokią vieną valstybę nepadeda aukoms. Man atrodo, kad būtų teisinga, jeigu mes veiktume visi iš vien ir visi kartu pasiūstume signalą, pasakytume, kad mums reikia europinio sprendimo. E, E, tam, kad e, ta, tom aukom, kurioms netlyginimo žalos Kontagano fondas, kuris yra Vokietijoje. Ir e, toms aukoms reikia kiek įmanoma greičiau kompensuoti žalą. Aš norėčiau išgirsti tarybos e, reakciją, bet dėje šiandien tarybos e, pusė yra tuščia. Būtų iš tiesų gerai išklausyti, ką kai kurių valstybių narių atstovai pasakytų, bet galbūt šiandien mes pasiūsime pirmąjį signalą ir galiu patikinti, kad mes nepaliksime šito klausimo, mes ir toliau darysime spaudimą, kad tiem 900 aukų, kuriems nebuvo kompensuota, e, kad jiems jiems būtų atlyginta žala ir galiausiai, kad vyrau, įsivyrautų teisingumas. Dėkoju toliau, ponė Gerling. Thank you, Madam President. Ačiū, pirmininkė. Daug kas mano, kad e, talidomido problema jau yra istorijos reikalas. Tačiau tiesa yra kitokia. Talidomido poveikis dar nėra visiškai pamirštas, jis yra prisimenamas, kadangi visoje Europoje 50 metų daug šeimų narių patyrė didžiulės kančias ir, žinoma, turėjo daug daugiau išlaidų ir daugiau išlaidų medicinos reikmėms. Dabar mes turėtume pasistengti, kad tie žmonės toliau galėtų gyventi neskausme ir geresnėje situacijoje. Šitos sudėtingos, kritinės, fizinės sąlygos žaloja jų sveikatą. Kaip, pasi, kaip reaguoti valstybėse narėse? Pavyzdžiui, Vokietijoje yra įsteigtas. Kon... Kontergano fondas, iš jo yra siekiama padėti aukoms. Kitų šalių nukentėję asmenys negauna beveik nieko ar labai nežymę pagalbą ir jie kenčia toliau. Ir tos išmokos, kurios jiems yra numatytos, kasmet yra mažinamos. Todėl yra kreiptasi, kreipiamasi parlamento vardu į komisiją ir prašome komisiją, ponę Andriukaitį, imtis veiksmų, priemonių, kurios būtų pritaikytos kiekvienai iš šių aukų, kad šitie žmonės galėtų oriai gyventi toliau. To, ko jie negalėjo padaryti iki šiol. Becera Bastarečia. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Iš tikrųjų labai svarbu plenarinėje sesijoje kalbėti apie dalykus, kurie įvyko prieš 50 metų. Mes puikiai suprantame, kad talidomido aukos ir toliau siekia teisingumo. Šita tragedija pakeitė vaistų situaciją Europoje apskritai. Kai buvo uždraustas talidomidas, buvo išvengta papildomų katastrofų. Todėl reikia ir toliau labai skaidriai veikti Tuo labiau, kad šiuo vaistu buvo pažeista vaikų sveikata, vaikų, kurie šiuo metu negali gyventi oriai. Šita drama vyko ir Ispanijoje, tačiau 80-ame dešimtmetyje mūsų šalyje buvo priimtas įstatymas, kuriuo buvo numatyta išmokėti nukentėjusiems kompensacijas. Tačiau uh, Kontergano fondas galėjo mokėti išmokas tik tai Vokietijos piliečiams, o kitų šalių piliečiai tiesiog negavo nieko. Taip pat buvo įsteigta ir asociacija Suomijoje, kuri siekia, kad talidomido aukoms būtų išmokėtos kompensacijos. Dabar Mes siekime, kad visi talidomido e, e, nuo talibino nukentėjusiai asmenys Europoje gautų kompensaciją, kad įsivyrautų teisingumas ir kad ES nebūtų toleruojamas joks diskriminavimas. Pone prezident, pirmininkė, komisarė, tai yra didžiulė katastrofa kuria tiesiog, kuria leido įvykti vaistų pramonė. Vokietijos firma Grünenthal pateikė Kortenganą į rinką. Tai yra tas pats vaistas tik kitų pavadinimų. Šitas vaistas buvo skiriamas nešioms moteriams, nors nebuvo visiškai išaiškinta, ar nuo jo gali būti koks nors poveikis negimusiam vaikui. Dešimt, nuo 5 iki 10 tūkstančių žmonių nukentėjo. Kai kurie iš šių aukų gavo kompensacijas, tačiau dauguma negavo nieko ir dabar jie ir toliau negali įsigyti vaistų, jiems reikalinga pagalba, visoms, visiems nukentėjusiems reikia išmokėti ir kompensacijas, pensijas ir taip pat užtikrinti galimybės įsigyti vaistų jie turėtų turėti galimybę gyventi savarankiškai, nepriklausomi nuo kitų. ES kuria bendrą vaistų rinką, tačiau reikėtų įkurti ir bendrą sistemą, kuri padėtų e, apsiginti nuo potencialių katastrofų ir padėti nukentėjusiems. Man labai svarbu, kad komisija ir taryba pasisakytų už griežtesnės atsakomybės nuostatas taikomas vaistų pramonės įmonėms licencijuojant vaistus. Labai svarbu, kad šitai sistemai pritartų visuomenė ir labai svarbu, kad būtų užtikrintas teisingumas. ES teisingumas turi įsivyrauti. Gerbiamas komisarė, Vokietijos buvęs kancleris Brantas pasakė, kad politika turi remtis etiniu pagrindu. Prie to nenorėčiau nieko daugiau pridurti. Žodis poniai Evans. Ačiū pirmininkė. Jau daugybę metų tolidomido aukos reikalauja teisingumo. Regionas, iš kurio aš esu kilusi, taip pat buvo paveiktas šios nelaimės. Ir šiandien mes turime visi dirbti tam, kad būtų imtasi tų veiksmų, kurių turėjome imtis jau prieš daugybę laikų. Šiandien turime užtikrinti, kad būtų prieinama visa informacija apie tai, kas vyko Vokietijoje, apie bandymus su vaistais ir panašiai. daugybė įrodymų buvo panaikinti, išnaikinti ir dėl to daugybė aukų net neturėjo teisės ir galimybės paprašyti kompensacijos. Kai kurios aukos sulaukė paramos, tačiau e, kai kiti žmonės negavo nieko. Tad mes siekiame vienodos e, kompensavimo sistemos visiems europiečiams nukentėjusiems nuo šios nelaimės ir turime užtikrinti jų poreikius. Tams mums reikia bendros europinės sistemos. Šie žmonės jau ir taip laukia daugiau nei 50 metų. Teigiama, kad daugiau nei 10 tūkstančių kūdikių nukentėjo nuo talidomido. Tačiau neseniai atliktas tyrimas rodo, kad šie skaičiai iš tiesų daug didesni ir šie žmonės ir toliau kenčia. Jiems reikia patenkinti E, jų specialius poreikius. Junktinėje karalystėje, Vokietijoje buvo atlikti tyrimai ir jie atskleidė, kad šie žmonių poreikiai iš tiesų yra labai sudėtingi. Tad mes turime užtikrinti tai, kas šiem asmenims. Ir manau, kad laikas veikti yra šiandien ir turime ištaisyti padarytas praeitie klaidas. Ačiū. Žodis poniai James. Ačiū. Visų pirma, norėčiau pagerbti visas aukas nukentėjusias ES ir visus žmonės, kurie kovoja už šių žmonių teisės. 2015 e, gegužės mėnesį susibūrė grupė Europos parlamente, kuri paragino išspręsti šią problemą ir nepamiršti tolidomido aukų. Juk ši problema tęsiasi jau 60 metų. Ši problema susijusi su Vokietija, su farmacijos įmonėmis, kurios visus šios metus tengiasi visais įmanomais būdais išvengti šios problemos sprendimo. Visi šie asmenys turėtų būti e, sugėdinti dėl to, kaip elgesi, dėl to, jog bandė atideinėti sprendimus ir juos apeiti. Neįtikėtina, kad taip elgiamasi dar dabar ir kad taip pažeidinėjamas žmogaus orumas. Šie žmonės yra neįgalus, tačiau jie vis tiek yra uh, žmogiškos būtybės ir mes turime su jais elgtis pagarbiai. Šie žmonės sensta, tad jų poreikiai didėja ir turime to nepamiršti. Tad šiuo atveju reikia kalbėti ir apie jų teisės, apie jų gyvenimo būdą. E, turime kalbėti apie tai, kodėlgi taip sunku surasti finansinę paramą, kurios reikia tolidomido aukoms. Tad raginu komisiją, tarybą ir Europos parlamentą paraginti Vokietijos valdžią atkreipti dėmesį į šią nežmogišką um, ir labai baisę situaciją, kai taip uh, negražiai elgiamasi su žmonėmis. 60 metų yra tiesiog netoleruotinas laikotarpis. Ačiū žodis komisijos nariui ponui Andriukaičiui. Uh, Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Dėkuoju už galimybę pasisakyti šiuo klausimu. Tolidomido strategija, e, e, tragedija iš tiesų yra didžiulė ir ji visuomet tokia išliks. Tačiau ši tra, tragedija taip pat e, tapo svarbiu varikliu sukurti e, harmonizuotą, tvirtą farmacijos e, ir apsaugos sistemą. Ši tragedija įvyko prieš daugiau nei 50 metų, tačiau ir šiandien daugybė žmonių kenčia nuo šios pasiekmių, tragedijos pasiekmių. Ir šiems žmonėms reikia finansinės, socialinės e, paramos kiekvieną dieną. Daugybė Europos parlamento narių kreipėsi į mane asmeniškai ir į pačią Europos komisiją, ragindami suteikti reikiamą paramą toliudomido aukoms. Aš susitikau su šiais žmonėmis Ispanijoje, Junktinėje karalystėje, Vokietijoje ir aptariau praėjusiais metais jų prašymus. Mes turime rasti sprendimą, kuris būtų tinkamas visiems nukentėjusiems asmenims. 2015 rugsėjo mėnesį informavau e, penkių valstybių nacionalinės valdžias apie susitikimus su išgyvenusių asmenų atstovais ir e, priimtus sprendimus. Ir dar kartą norėčiau padėkoti Tolidomido aukų atstovams, kad jie sutiko su manimi susitikti, susitikti ir kad mes galėjome užmėgsti atvirą dialogą apie jų problemas. Spalio mėnesį šį klausimą iškėliau ir Euro, e, Europos Sąjungos institucijose. Taip pat jau ne vieną kartą nuo savo kadencijos pradžios uh, E, šį klausimą kėliau kitais e, lygmenimis. Su Europos parlamentu mes jau diskutavome ir apie vaistų bandymus. Šis klausimas vis atidėjinėjamas, tad raginu prisimti daugiau moralinės atsakomybės. Remintis sutartie 168 straipsnių, mes e, turime skirsti, e, tiksliau valstybės narės e, turi kompetenciją paskirti e, turimas lėšas šios problemos sprendimui. Tai nėra ES kompetencija. Taigi Europos komisija, Europos komisija neturi galių sukurti europinę sistemą šioje srityje. Vienin, vienintelis dalykas, ką jį gali padaryti, tai skatinti ES valstybių narių bendrabiavimą, kad šios valstybės narės sukurtų tokią sistemą. Taigi reikia kreiptis į valstybių narių vyriausybės tam, kad pačios šalis galėtų e, paremti talidomido aukas. Taip pat mums reikia farmacijos įmonių įsitraukimo Turime e, pasiekti, kad šios įmonės pripažintų padarytas medicinės klaidas. Ačiū. Dėkuoju gerbiamas komisarė. Dabar EPP frakcijos vardu pasisakys ponas Mikolašik. Dėkuoju ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, jau praėjo 60 metų nuo to laiko, kai e, šitas preparatas, talidomidas, buvo pardavinėjamas pavadinimu Kontergan. E, ir šitas vaistas buvo pardavinėjamas ne tik Vokietijoje, bet ir 52 e, kitose pasaulio valstybėse. Jis buvo licenzijuotas tose valstybėse ir šitas vaistas turėjo didžiulį šalutinį poveikį. Žinome, kad E, pasiekmes embrionams buvo tikrai labai baisios e, naujagimiai gimė apsigimę ir tai yra e, baisiausia pasiekmė. E, didžiausias yra tokių apsigimimų skaičius, ko, e, kai buvo neišsivyšiusios galūnės, bet taip pat yra ir tokia žala, kai e, buvo pakengti ir vidaus organai. Ir e, visi šitie apsigimimai atsirado tik būtent dėl šito e, vaisto vartojimo. Jis buvo skiriamas nešiosiams dėl, nuo galvos skausmų ar nuo rytinio pykinimo. Man labai gaila, kad mes iki šiol neradome būdo, kaip mes galėtume padėti aukoms, kaip galėtume atlyginti žalą. Ir aš kalbu čia ne tik apie aukas Vokietijoje, e, aš kalbu apie tūkstančius aukų visame pasaulyje. Ir e, taip pat buvo labai daug persileidimų arba buvo e, labai daug gimusių negyvų naujagimių. Ir būtent dėl to buvo kaltas taip pat šitas vaistas. Ačiū socialistų ir demokratų frakcijos vardu pasisakys ponia Kabzan Ruiz. Dėkoju. Pone pirmininkė, talidomido katastrofa yra tokia baisa, e, kad dėl to buvo sukurta E, farmacinio budrumo sistema Europoje. Tačiau tai nėra ta reakcija, kurią pajautė aukos. Švedijoje, Junktinėje karalystėje, Ispanijoje yra šimtai aukų. Iš, pra, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad nedaug tų aukų, bet iš tiesų e, jų skaičius yra tikrai didelis, o ypač jeigu turėsime omenyje tai, kad tos aukos yra visiškai pamirštos, tai yra dar baisiau. Mes čia turime kalbėti apie e, įmonės atsakomybę, bet taip pat ir apie etinę bei politinę valstybių narių atsakomybę. Todėl Todėl aš norėčiau paprašyti komisaro, pabandykite sukoordinuoti tą atsakymą, kurį mes turėtume duoti aukoms. E, e Ispanijoje socialistų vyriausybė 2010 metais parengė dekretą, pagal kurį turėtų būti atlyginta žala aukoms, tačiau šio dekreto nepakako, kaip dabar jau akivaizdu. Todėl aš dar kartą norėčiau priminti šią problemą ir paprašyti komisijos, kad jį koordinuotų valstybių narių veiksmus, e, kad valstybės narės kartu duotų tinkamą atsaką e, aukoms atlygintų žalą. E, toliau, ponė Rivasi Žaliųjų vardu. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju ir Jums, komisijos nariai. Jūs, jūs kalbėjote apie tai, kad kompensavimas yra valstybių narių atsakomybė. Tačiau Jūs nekalbėjote apie pačius konkrečius mechanizmus. Juk vis dėlto e, turime direktyvą dėl e, E, neveikiančių vaistų, dėl nekokybiškų vaistų. E, šią direktyvą mes turime peržiūrėti. Ji buvo parengta 85 metais ir šiandien ji nebetitinka e, dabartinės situacijos. Nes ten kalbama apie terminus, kurie yra per daug trumpi. Štai kalbėjot, kolega kalbėjo apie Ispaniją. Situacija iš tiesų uh, E, siaubinga. 190 e, asmenų kreipėsi į teismą. Teismas išanalizavo šią 85 metų direktyvą nustatė senaties terminą ir viskas baigėsi tuo, kad šie visi žmonės negavo jokios kompensacijos iš farmacijos įmonės, kuri pardavinėjo talidomidą. Taigi čia jau problema ne valstybėse narėse, o problema susijusi su šia direktyva. Be to, e, direktyvoje sakoma, kad e, nukentėję asmenys turi įrodyti priežasties pasiekmės ryšį tarp vaistų ir jų būklės. Ir e, to, tai reiškia, kad nukentėję asmenys turi įrodyti tai, kas jiems nutiko, nors iš tikrųjų turėtų viskas vykti atvirkščiai. Ir šiuo atveju vėlgi E, nukentėję asmenys neturi galimybės gauti kompensacijos. Taigi turime daryti, ką nors, gerbiamas komisarė, kartu su visa ES, kad ši situacija pasikeistų. A nome del gruppo Europa delle Nazioni e delle Libertà la parola. Ačiū. Dabar žodis NF frakcijos vardu poniai Bizoto. Dėkoju. Šeštajame dešimtmetyje tolidomidas buvo išrašomas neščiosioms nuo rytinio pykinimo. Tuomet paaiškėjo, kad Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje, Junktinėje karalystėje kūdikiai ėmė gimti su įvairiais apsigimimais. Ir dar ir šiandien turime daugybę žmonių ES, kurie patys savo kūnų patyrė šio vaisto neigiamą poveikį. Tad kasgi kaltas, ogi Vokietijos įmonė, farmacijos įmonė ir taip pat Vokietijos vyriausybė, kuri stengiasi nuslėpti šiuos faktus. Ir Taip darydama Vokietija, Vokietijos vyriausybė yra šios farmacijos įmonės bendrininkė. Be to, ne, nepamirškime, jog yra dar daugybė žmonių susibūrusių į asociaciją, kurie nukentėjo nuo tolidomido ir kurie reikalauja pripažinti tai, ką jie patyrė, jų kančias, reikalauja teisingumo ir kompensacijos. Tai yra moterys, motinos, kurios ilgą laiką jautėsi kaltos dėl to, kad vartoja šį prakeiktą vaistą. Gerbiamas pirmininkė, šiandien aš norėčiau išreikšti savo paramą šios tragedijos aukoms. Nėra teisingumo, nemokamos kompensacijos ir jų gyvenimas toliau išlieka labai sudėtingas. Jie kenčia, patyrę traumas. Šiandien dabar susidurėme, šiandien susidurėme su šito vaisto poveikio pasiekmėmis. Tačiau kita vertus tie žmonės turi turėti teisę į įprastą normalų gyvenimą. Gyvenant uh, su pasiekmėmis vartojus talidomido, Junktinė karalystė buvo įvertintos e, pasiekmės. Tačiau Junktinė karalystė yra ne viena valstybė. Vokietija turėtų imtis moralinės atsakomybės prieš talidomido aukas Švedijoje, Junktinėje karalystėje, Švedijoje ir Italijoje. Tokių žmonių yra taip pat pakankamai daug. 18 ar 25 milijonai eurų kompensacinės sumos iš tikrai gal, būtų galima rasti farmacijų įmonėse kaip kompensacijos. Šis klausimas išliks visą laiką tol, kol išliks tų asmenų kančia. Kaputo. Talidomidas buvo išrašytas įvairiose valstybėse, o dabar praėjus daugiau negu 50 metų mes toliau taikstomės su šio vaisto pasiek, pasiekmėmis. Yra ir toliau nemokamos kompensacijos, todėl reikėtų imtis konkrečių veiksmų, kad būtų padedama šiems žmonėms, bet to reikėtų pagal e, e, sutarties e, punktą surasti galimybių išmokėti pakankamų kompensacijų. Šeimoms reikia tikrai konkrečios paramos. Meginis. Kiek minučių man, man suteikiama kalbėti? Um... Iš tikrųjų labai svarbu diskutuoti šiuo klausimu. Aš norėčiau pasakyti, kad reikėtų pritarti visiems mano paminėtams kolegoms. Iš tikrųjų, jeigu kalbėtume apie lobistus šiame parlamente, tai jie iš tikrųjų labai e, nuosekliai atlikavo savo darbą ir tikrai jie padarė viską, kad aukų balsas būtų išgirstas. Jungtinėje karalystėje vykusi drama rodo, kokie neįgalus vaikai gimė po to, kai buvo pavardotas tolidomidas. Tolido Jie gyvena dabar ir toliau ir kenčia. Vokietijos, Airijos, Jungtinės karalystės vyriausybės turėtų padėti šiems žmonėms. Aš nežinau, ką mes pasieksime po šių diskusijų parlamente. Mes tiesiog parlamentas turime moralinę pareigą nepalikti šio klausimo neišspręsto. Tai nedidelė pinigų suma, tai yra principo klausimas kadangi taisyklės, pagurias turėtų išmokamos būti kompensacijos aukoms, iš esmės yra parengtos. Tiesiog nepamirškime šio klausimo ir toliau tęskime šitą informavimo kampaniją. Dėkoju poniai Maginės, dabar uh, ponia Gentilė. Dėkoju ponia pirmininkė. šita talidomido aukų istorija, aišku, yra bais, baisus, turėtų būti baisus sąžinės graužimas tiek politikai e, e, turėtų iššaukti sąžinės grūžimą tiek politikams, tiek institucijams, nes aukos yra nekaltos. Mano šalyje yra 400 e, žmonių, kurie E, perėmė socialinės išlaidas šių e, labai neįgalių asmenų. Nes iš tiesų, e, kadangi trūksta tiems, toms aukoms tam tikrų organų, tai jų gyvenimas yra labai sudėtingas, jų e, galimybės judėti yra labai apribotos. Mes, e, parlamentas ir kitos es institucijos, turėtume prisimti savo atsakomybę ir galiausiai priimti sprendimą. Mes turime imtis konkrečių veiksmų. E, kad padėtume šio, šios dramatiškos tragedijos aukoms. Ponas Peterle, ponė pirmininkė, visų pirma įvyko tragedija, paskui e, neliko teisingumo ir iš to atsiranda e, moraliniai įsipareigojimai. Jeigu mes kalbėsime apie aukų orumą, tai mes turėtume at, e, visų pirma atlyginti padarytą žalą, kad tie tos aukos galėtų gyventi e, atitinkamose gyvenimo sąlygose, nesvarbu kokioje šalyje gyvena. E, visi tie žmonės, kurie nukentėjo nuo talidomido, turėtų gauti vienodas kompensacijas. E, komisija, kuri labai jautriai reagavo į šitą temą ir iki šiol jautriai kalba e, apie šią temą, aš e, laukiu kažkokių konkrečių veiksmų, kaip būtų padėta aukoms ir jų šeimoms, nesvarbu, kurioje valstybėje jie gyvena. Iš tos tragedijos mes jau daug pasimokėme, tačiau man labai gaila, kad e, ne, visos aukos, ne visoms aukoms dar buvo atlyginta žala. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad, e, kad čia reikia elgtis labai nuosekliai. Anksčiau e, buvo kalbama labai daug apie sveikatą, apie mokslą, o paskui staiga mes pamatėme mm, visai kitą šitos istorijos pusę. Ir iš tiesų, e, kalbant apie vaistus apskritai ir su kitais vaistais gali atsitikti taip, ypač su tais, kurie e, laikomi tokiais e, įtartinais. Dėkoju toliau ponas Sofoli. Dėkoju, ponė pirmininkė dramatiškos pasiekmes, e, kuriomis, e, apie kurias mes dabar kalbame e, po 50 ar 60 metų nuo to laiko, kai neščiosioms buvo išrašomas talidamidas, yra iki šiol baisi problema tiems asmenims, kurie iki šiol turi baisių sveika, pasiekmių sveikatai dėl šito vaisto. Ir manau, kad mes turime spręsti šią problemą. Neseniai atlikti tyrimai rodo, kad 20 21 valstybėje e, yra didžiulis poreikis E, padėti išgyvenusiems e, asmenims, padėti aukoms ir e, čia reiktų padalinti kompetencijas tarp valstybių narių ir komisijos. Tačiau man atrodo, kad komisija, nepaisant ir valstybių kompetencijos, turi daryti spaudimą valstybėms narėms, kad visoms aukoms būtų vienodai atlyginta, kad neatsirastų tokių neteisingų skirtumų tarp valstybių narių ir taip pat, kad neatsirastų, nebūtų daroma skirtama skirtumas e, vienoje valstybė narė tarp to, kuriais metais gimė auka. Ir e, manau, kad mes turime kalbėti apie kažkokį ES e teisės aktą dėl e, medikamentų, vaistų saugos, kad ateityje nepasikartotų tokios tragedijos, o aukų šeimų neturime palikti likimo valiai. Dėkoju toliau, ponė Šoidrova. Mėly kolegos, gerbiamas komisarė. Ačiū už atsakymą. Manau, jog turime atsisukti į praeitį tam, kad klaidos nepasikartotų ateityje. Ir turime nepamiršti aukų ir turime jomis pasirūpinti. Tai mūsų pareiga. Ir e, Šioje srityje mes negalime vadovautis tik tai rinkos įstatymais, juk kalbame apie visuomenės sveikatą. Mūsų šalyje tokių talidomido atvejų nebuvo. Galbūt dėl to, jog Čekoslovakijoje nebuvo išrašinėjamas kontergano vaistas. Tad nepaisant to, aš remiu e, Anglijos, Ispanijos, Italijos kolegas, kurie e, tai yra ta šalis, kuriuose yra aukų. Ir tai tik dar kartą įrodo, jog mes turime labai atsargiai elgtis, e, kuriant naujus vaistus, nes šiuo atveju svarbiausias prioritetas yra visuomenės veikata, o ne farmacijos įmonių interesai. Taigi turime užtikrinti labai griežtas prevencijos normas, pardavinėdami ir kurdami naujus vaistus. Ačiū, ponė Štiler. Ačiū, pirmininkė. Mano e, rajone taip pat yra nukentėjusių nuo talidomido. Ir šie žmonės pabrėžia, kad e, senstant problemos vis didėja. Tačiau šie žmonės taip pat nori gyventi, nori pasinaudoti tomis galimybėmis, kurias turi visi kiti. O tai reiškia, jog mes turime pristaikyti prie šių žmonių, e, pritaikyti įrangą, kad jie galėtų kokybiškai gyventi. Šiandien šie žmonės sensta ir jiems turi būti suteikta galimybė gyventi orų gyvenimą. Tad e, labai svarbu, kad mes visoje ES užtikrintume šių vis dar gyvų nukentėjusių žmonių teisės ir jų gerovę. Džiaugiuosi, kad šis klausimas jau iškeltas ir kad apie tai diskutuojama ne tik koridoriuose ir kuluaruose, bet ir parlamento salėje. Ačiū pirmininkė. E Ačiū. E, žodis poni Gardini, e, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pradėti ne nuo konkrečių faktų ar skaičių, kurie jau buvo minėti. Norėčiau paminėti tai, ką sako e, talidomido aukų asociacija Italijoje. Ji teigia, kad būtent e, ji lėmė tai, kad buvo e, sukurta farmacijos saugos sistema, kad buvo numatyti tes, numatytos testavimo procedūros ir panašiai. Turime atsižvelgti į tai. Ši tragedija įvyko prieš daugiau nei pusę metų. Ir e, visą šį pusšimtį metų buvo daug tylos, daug e, bandymų nu, nutilėti tai, kas įvyko. Tačiau šiandien mes turime veikti, nes esame atsakingi ne tik už E, šias aukas, bet taip pat esame atsakingi prieš juos. Ir turime numatyti kompensavimo sistemą, tokią sistemą, kuri aukoms užtikrintų e, saugią ateitį. E, tokią sistemą, kurioje būtų atsižvelgiama į jų senyvą amžių ir jų poreikius. Tikiuosi, jog mes neapsiribosime tik šios dienos diskusijomis, tad raginu Jūs, komisarė, siekti uh, E, susitarimo tarp aukų Vokietijos vyriausybės ir kitų valstybių vyriausybių, kad šiems žmonėms būtų užtikrintas orumas. Ačiū. Gracias, presidente. Han pasado ya más de... Más de... Esteras Fragut. Jau praėjo 50 metų, 50 metų gėdos laikotarpis praėjo. Tūkstančiams žmonių buvo paskirti šitie vaistai. Franko diktatūros laikais taip pat pogi nebuvo teisybės nors Vokietija, jos vyriausybė ir dėjo pastangų, tačiau iš esmės viskas buvo nustumta į šalį. Tiesiog dabar laikas imtis kam nors atsakomybės. Mes prašome pagalbos komisijos. Norėtume, kad būtų numatyta atsakomybė tiems įmonėms vaistin, vaistų gamintojams, kurie šitą vaistą sukūrė ir tiems, kurie jį pardavinėjo. Mano šalyje nebuvo išmokėtos jokios kompensacijos, o dabar parlamente mes ėmėmės iniciatyvos ir norime gimti visų nukentėjusių teises, neturime leisti, kad jie būtų pamiršti, kad jie ir toliau kentėtų ir gyventų neteisybėje ir toliau kestų skausmą. Tiesiog mes turime išsakyti aiškę poziciją, kadangi neutralumas nepadės. Mes turime padėti aukoms konkrečiai Ir, žinoma, laikas komisijai taip pat imtis iniciatyvos, todėl ir mm, suorganizavome šitas diskusijas. Dabar pereikime prie spontaniškų pasisakymų. Pospišiau pirmiausia. Ačiū pirmininkė. Ačiū už šias diskusijas ir norėčiau padėkoti tiems, kurie inicijavo šias diskusijas e, plenarinės sesijos metu. Situacija siaubinga, 900 žmonių nukentėjo nuo talidomido ir negavo jokios kompensacijos. Gerbiamas komisaras teigia, jog jis susitiko su šios tragedijos aukomis Ir taip pat jis teigia, jog kompensavimo klausimas yra ne ES um, kompetencijos sritis. Nepaisant to, nepamirškime, jog mes buvome išrinkti savo šalyse, tad mes esame tie, kurie turime daryti spaudimą valstybių narių vyriausybėms, kad šios imtųsi atitinkamų veiksmų. Tad norėčiau paraginti komisarą ne tik apsiriboti, ne, neapsiriboti šiomis diskusijomis, o paspausti vyriausybės, kad šios imtųsi atitinkamų veiksmų tam, kad aukos gautų tinkamą kompensaciją ir galėtų gyventi oriai. Gracias, presidente Ačiū, ponė e, Agilera Garcija. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau prisijungti prie kolegų, kurie e, jau kalbėjo apie talidomido neigiamą poveikį. Ir norėčiau pakalbėti apie aukas Ispanijoje, kurie E, tai yra žmonės, kurie nukentėjo tarsi du kartus, nes antrą kartą nukentėjo, kai paaiškėjo, jog negaus jokios kompensacijos. Šie žmonės taip pat turi teisės ir tai reiškia, jog mes taip pat negalime pamiršti e, šių žmonių tragedijos. E, socialistų vyriausybė ėmėsi šiokių tokių veiksmų, tačiau to neužtenka o populistinė e, vyriausybė nesėmė jokių veiksmų. 50 metų e, talidomido aukos yra diskriminuojamas. Tad turime ieškoti europinio atsako tam, kad šie žmonės e, nenukentėtų dar kartą, nebūtų dar kartą palikti likimo valiai. Tad raginu Jūs, komisijos nary, imtis atitinkamų veiksmų, kad šie žmonės nebūtų užmiršti E, ir kad nebūtų dvigubai diskriminuojami. Ponas Marijas, e, ponė pirmininkė, e, peticijų komitete talidomido tema yra ypač aktuali. E, nes mes nuolat rengėme diskusijas, mes išklausėme daug nuomonių ir manome, kad e, turime e, spręsti šią problemą. Pagaliau mes nagrinėjame šią temą plenarinėme posėdėje. Su šia problema labai daug susi... yra gausiai susidūrusi Ispanija. Franko režimo laikais ši tema buvo slepiama, tačiau aukų yra ir kitose šalise - Belgijoje, Vokietijoje ir kitose valstybėse. Esminis klausimas yra, kaip mes galėtume kompensuoti žalą aukoms. E, turėtų e, ta Vokietijos farmacinė bendrovė priim, prisim, prisimti atsakomybę ir priimti kažkokį sprendimą, bet taip pat atsakomybę turėtų prisimti ir Vokietijos vyriausybė. E, bet taip pat ir tos vyriausybės, kurios e, slėpė šią temą, taip pat turėtų prisimti atsakomybę. Nes čia reikia pagalvoti apie tai, kad buvo licenzijuotas tas vaistas, todėl atsakingų yra labai daug. Ir manau, kad komisija vis tik turi būti atsakinga už šią temą. Prisim, tai yra jos kompetencijos rytis. Dėkoju. Toliau žodis teikiamas ponui Andriukaičiui. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamentarai, aš pritariu visi, visiems jums. E, laikykime iš vien ir spręskime šią problemą kartu. Aš e, nagrinėjau šią temą su vyriausybėmis. Aš kėliau šitą klausimą farmacininkams. Aš klausiau, kaip mes galėtume, kokį mes sprendimą rasti, kodėl uh, to sprendimo ieškojimas už, užtruko taip ilgai. Iš tiesų nebuvo taip, kad nieko nepadaryta. Kai kas buvo padaryta, bet tai, kas padaryta, yra lab, per mažai mes turime dabar, šiandien remti tuos žmonės. Tai aišku, mums reikia sprendimo dabar, Aš norėčiau e, išgirsti jūsų idėjų, kaip mes galėtume išspręsti tą problemą. Mes e, išanalizavome teisinę e, situaciją ir nėra taip lengva. Nega, neužtenka pasakyti, komisarė, darykite kažką. Aš bandysiu daryti, kas yra mano galiuose ir šiandien, ir rytoj, ir poryt. Bet iš tiesų. E, Tai yra labai sudėtingas klausimas. Aš pats esu e, gydytojas Ir aš norėčiau jūsų paklausti, galbūt būtų įmanoma e, dar kartą apsvarstyti šį klausimą su nacionalinėmis vyriausybėmis. E, jūs klausėte, kodėl tarybos atstovų čia nėra, bet juk jūs taip pat turite įtakos. Todėl prašau, jūs sudarykite spaudimą savo vyriausybėms E, galbūt būt, pasieksime pa, pažangos, galbūt šitos diskusijos vyks ir taryboje. E, tai, žinau, kad tai yra ir mano pareiga, tačiau aš norėčiau, kad mes turėtume bendrą veiksmų planą, ką mums daryti e, toliau, kaip mes galėtume dirbti visi kartu. Prieš e, dvi savaitės aš susitikau su farmacininkų atstovais ir aš E, klausiau jų, ar jūs supra, suprantate, kad čia mes kalbame ne tik apie atsakomybę, bet ir apie pasitikėjimą far, farmacinę pramonę apskritai. Ir aš galiu Jums pasakyti, aš esu atviras, aš noriu kažką daryti, bet atsiųskite man savo e, pasiūlymus. Mes E, galbūt e, galėsim, turėsime galimybę inicijuoti kažkokias naujas taisyklės mums, e, tačiau mums, mums neužtenka tik tai kalbų kažkokių, mums reikia konkrečių rezultatų. Ir aš toliau nagrinėsiu šį klausimą, stebėsiu, kokia yra situacija ir aš e, pabandysiu inicijuoti e, kažkokius konkrečius sprendimus, kurie padėtų žmonėms, kurie išgyveno. E, bet, e, kaip jūs teisingai pastebėjote, kalta ne tik Vokietijos vyriausybė. Aš žinau, kad Ispanijos vyriausybė ne, nepadarė pakankamai e, šioje srityje, bet nepaisant to mes turime e, sėsti prie diskusijų stalo ir aptarinėti šią problemą su kitomis šalimis e, - Junktinė karalystė, Vokietija, Švedija, Ispanija, Italija ir turime ieškoti bendro sprendimo, kaip mes turėtume praktiškai išspręsti šią problemą. Aš padarysiu viską, kas mano galioje, bet norėčiau paraginti ir jūs būkite aktyvus, uh, E, darykite spaudimą savo nacionaliniams vyriausybėms, galbūt e, kelkite šį klausimą savo nacionaliniuose e, parlamentuose, e, spręskite šį klausimą su nacionaliniu parlamentu komitetais. Tai yra labai svarbus klausimas, labai rimtas klausimas. Ačiū. Thank you, Commissioner, for your engagement. Ačiū komisarė. Dabar baigiame šitą klausimą.